mūsų narių e, taip pat ir, ir užimtumo komitete ir jie balsuoja, dabar dalyvauja balsavime nuo 10 iki pusės 11, taigi mes specialiai laukiame, kol balsavimas pasibaigs, kad e, šie nariai galėtų prisijungti. Tačiau šiaip ar taip manau, kad galėtumėm dabar jau pradėti trupučiuką <clears throat> žiūrėti mūsų šiandienos darbo tvarkį ir pereisiu prie švedų kalbos. That's my democratic right. <laughs> yeah, that is okay. Okej, då fortsätter vi och punkten ett har vi redan... Kągi gerai. Pirmąjį darbo tvarkės punktą jau sprendėme. Tai buvo ryto sutikimas su komisija. Dabar antrasis darbo tvarkės punktas, darbo tvarkės tvirtinimas. Buvo pasiūlyta įtraukti septintąjį punktą, tai yra dėl balsavimo <clears throat> apie e, lyčių lygių galimybių e, procedūrų supaprastinimą pagal ikon procedūrą. Taigi tikiuosi, kad visi priimate tokį pakeitimą. Dabar pirmininko pranešimai. Bijau, kad irgi kalbėsiu švediškai, sako pirmininkas. Na, bet kuriuo atveju neturiu jokių pirmininko pranešimų, taigi galim iš karto perėti prie ketvirtojo darbo tokias punkto. Matėte paskutinio koordinatorių posėdžio protokolą. Jeigu nieks neprieštarauja, siūlyčiau, kad laikytumėm protokolą patvirtintų. Neprieštaraujate? Tuomet penktasis darbo tokias punktas delegacijos išvyka į Turkiją. Norėčiau pirmiausiai suteikti žodį poniai Bauer, tačiau jinai dabar irgi viena iš tų, kurios balsuoja. Užimtumo komitete. Taigi, pirmiausiai suteiksiu žodį poniai Boskot. Žodis jums. I wasn't aware that I was going to speak. <laughs> Sorry. Uh, so I'm not... Tiesą sakant, Nežinojau, kad man teks kalbėti, taigi nesu pasirengusi, bet ką galiu pasakyti. Ir esu jau tai sakiusi praeito posėdžio metu, kada kalbėjome apie pranešimą, kad iš tikrųjų sutikimas buvo labai vaisingas, jam pirmininkavo ponia Bauer. Ir įvyko keli susitikimai su ministrais, įvairiais pilietinės visuomenės atstovų lygmenimis, didelėmis moterų grupėmis. Ir taip pat vyko sutikimas su specialiu biuru Ankaroje, kuris tik pernai buvo įsteigtas, tai yra specialus biuras, e, kuris organizuoja prokurorų darbą e, su bylomis e, dėl smurto prieš moteris. Taip pat galiu pasakyti, kad mes išdėstėme savo pageidavimus, tas irgi atsispindi ataskaitoje. Mm Mes e, išsakėm pagėdavimą, kad visoje šalyje reikėtų steigti daugiau tokių biurų. Koks pagrindinis sutikimų rezultatas? E, akivaizdu, kad Turkija yra e, kupina veiksmo, kupina veiklos. Jie turi naują labai entuziastingą šeimos ir socialinės politikos ministrę. Jie tikrai nori pokyčių. Ir neseniai kovo 8 Pasirodė visiškai naujas įstatymas e, dėl kovos su smurtu prieš moteris, e, jį patvirtino parlamentas ir šis įstatymas suteikia geresnės galimybės apsaugoti moteris. Kadangi taip pas juos veikia tam tikras apsaugos orderis, kaip ir ES, tačiau dabar bus lengviau šią tvarką taikyti, ypatingai tada, kai iškyla reali grėsmė, E, vyrai, paprastai vyrai keletą grėsmę, gali būti sulaikyti, e, kad, apsaugotų, kad būtų apsaugotos moteris. Taigi iš tikrųjų situacija pagerėjo. Na ir mes e, pateikėme taip pat tam tikrus savo pasiūlymus, žodinius pakeitimus dėl tinkamos pranešimo korekcijos. Visas darbas, parengimas darbas buvo atliktas spalmėse, o dabar balsuojame šiandieną, kadangi neseniai e, vasario mėnesį įvyko specialus delegacijų sutikimas ir e, viena vertus gerai, kadangi informacija yra jau atšviešinta, kita vertus be abejo procesas vėluoja. Tai tiek e, galiu jums pasakyti nepasirengusi, bet iš tikrųjų sutikimas buvo labai sėkmingas ir aš labai džiaugiuosi, kad jis įvyko. Tak, so mycket för det. Ehm, och nu skulle jag egentligen... Ačiū už tai. Ketinau vėl suteikti žodį poniai Bauer, bet ji dar netvyko. Ar dar kas nors norėtų paprašyti žodžio? Po to, ką ponė Basko tik tai papasakojo apie išvyką į Turkiją. Ar norėtų kas nors pasisakyti? Okei, okay. det är inte någon som begär ordet. Netrodo, nieks kalbėti nenori. Taigi, judame prieki. Ačiū poniai Boskot už jos trumpą pristatymą. Ir gal pereikime tada prie balsavimo. Siūlyčiau sukeisti balsavimo tvarką. Nebalsuokime dabar dėl, prašymą, dėl Matorpaties Turkijoje. E, daugiau, geriau balsuokime apie vienodą atlyginimą už vienodą. Ne, e, apie e, moterų galimybių naują punktą 7. Noriu pasakyti prieš balsuojant, kad čia neturi, ne, balsavimas neturi nieko bendro su delegacijos išvyka į Turkiją. Mes kalbame apie 2010 metų perspektyvą dėl moterų paties Turkijoje. E, ar galiu išsakyti pastabą prieš balsuojant, e, prieš balsuojant dėl šio pranešimo, norėčiau paprašyti žodžio. Ačiū. Okay. Uh... Gerai. kad viskas būtų paprasčiau, dabar perėsiu prie anglų kalbos, kol balsuojame. Taigi dabar balsuojame dėl septintojo punkto. Ikon pakeitimai. E, tai yra moterų klausimų sprendimo supaprastinimas, gender mainstreaming. E, komentarai ne mikrofoną. E, atrodo, tikslamas dėl balsavimo tvarkos. Taigi, e, mes pirmiausiai balsuojame dėl naujo darbo tvarkės septinto punkto, statistinių ataskaitų. E, pirmasis pakeitimas dėl antrosios pastraipos, kas už pakelti rankas, prieš susilaikė primta. Toliau antrasis pakeitimas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Trečiasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, primta. The... Grįžtame prie pranešimo dėl padėties Turkijoje. Dabar e, suteiksiu žodį pirmiausia pranešėjai Buskot, o po to e, ponė Papadopolo. Ar galiu kalbėti olandiškai? Taip, vertėjai patvirtina, kad bus vertimas iš olandų kalbos. Ačiū pirmininkė, mes kalbėsime apie pranešimą dėl Mm, iššūkis Turkija. Mm, pranešimą rengėme bendrai. E, e, ir tikrai puikiai bendradarbiavame su šešėlinėmis pranešėjomis ir pranešėjais. Parengėme ne vieną kompromisinį pasiūlymą, e, stengdamiesi atsižvelgti į įvairias pastabas ir netiek jau daug sulaukėme pakeitimų. Tik aš galiu didžiuotis rezultatais. Uh, pranešimas turėtų atspindėti esamą padėtį, kadangi galėjome atspindėti vėliausią padėtį Turkijoje dėka to, kad delegacija ten lankėsi vasario mėnesį. Čia pranešėjai tik priminė, kad negali kalbėti olandiškai. Na nieko, tęsiu angliškai, kad jau pradėjau, sako pranešė. Kas man belieka, bet ačiū visiems, kad maloniai man priminėte. Taigi pranešimas orientuotas į ateitį, išsakyta kritika ten, kur mes išvelgėme problemą, tačiau taip pat jis yra pasvertas ir mes pabrėžiame ir tos dalykus, kurie iš tikrųjų puikiai sekasi. Ir noriu pakartoti, kad vėlgi pasak šios ataskaitos, Turkija galbūt daugiau dėmesio turėtų atkreipti dėmesio į e, realią strategiją orientuotą į ateitį tarkim, 2020 metai e, yra ta perspektyva, kuriai mes esame parengę savo Europinę strategiją, tai yra labai svarbu, taip pat ir kai kalbame apie moterų klausimus, todėl aš e, raginčiau ir Turkiją orientuotis į perspektyvą 2020 metams. E, be abejo, e, daug dalykų vyksta, neseniai įvyko, e, pavyzdžiui, kovojant su smurtu prieš moteris, e, tai buvo užsiminta apie naują įstatymą. Be abejo, mes norėtumėm, kad būtų padaryta dar daugiau ir pranešime Taip pat apie tai užsiminta, mes norėtumėm, kad būtų nulinės tolerancijos politika dėl smurto prieš moteris. Mes matome, kad e, tam tikrų e, kitų ambicijų taip pat yra 30 procentų e, padidėjimas, bet vis tiek siekmėm dar ambicingesnių tikslų. Na ir noriu kada padėkoti visiems kolegom, kurie pateikė pakeitimus. Kągi, ačiū. E, dabar sutiksiu žodį poniai Papadopulas ir e, noriu pabrėžti, kad nenoriu jokios rimtos politinės diskusijos, kadangi tuoj balsuosime, bet pasisakyti be abejo galite. Ačiū, ačiū pirmininkė. Tikrai neketinu lysti į politiką, tai yra gana švelni tema. E, mes kalbame apie tai, kaip e, pirmininkas prašo visų truputį tyliau elgti salėje. Taigi, tai nėra politinis klausimas, mes kalbame apie moterų teisės. Ir norime, kad pranešimas būtų geras e, ir jisai suteiktų daugiau galimybių moteriams Turkijoje. E, aš asmeniškai esu tuos interesuota, nes esu pateikusi 44 pakeitimus. E, iš viso mačiau, kad yra 129 pakeitimai. Pateikti dėl šio pranešimo, jeigu turėtumėm daugiau laiko, tai galbūt pavyktų parengti kompromisinius pasiūlymus, nes iš tikrųjų nemažai kitų kolegų taip pat pateikė labai gerų pakeitimų. Kai žiūrėjau balsavimų sąrašą, mačiau, kad e, minusiukai atsirado prie ne vieno e, pakeitimo, kurį pateikė būtent moteris ir kurie labai padėtų kovoti su smurtu prieš moteris, padėtų e, moteriams įgyti didesnį e, raštingumą, taip pat e, ten kalbam apie pagalbą kurdų moteriams, užkirsti kelią tam, kad vaikai nelanko mokyklos. Man pasirodė, kad balsavimo sąraše mm, yra daug gerų pakeitimų, prie kurių turėtų būti ne minuso, o pliuso ženklas. Uh, Ir norėtumėm, kad ponia Baskol galbūt šiek tiek praplės savo kiratį ir mm, priimtų kai kuris iš tų pakeitimų, kadangi e, kai mes balsuosime, e, mm, <clears throat> bijau, kad daugelis kitų mm, pakeitimų bus atsimti. Ir jeigu būtų buvo daugiau laiko poniai Buskul atsižvelgti į pasiūlytus pakeitimus, e, pranešimas būtų daug labiau subalansuotas ir geresnis. Gal galia paskutinis E, pasiūlymas. Yra e, tam tikrų žodinių pakeitimų dėl pozityvios darbo tvarkės. Mm, e, aš manau, kad tai reikėtų sėti su darybomis dėl stojimo Europos Sąjungą, dėl atskirų skyrių uždarimo. Ir aš suprantu, kad galbūt kai kurie tokie švelniai klausimai nebūtinai yra siejami su skyrių uždarimu, tačiau Manyčiau, kad šios temos turėtų atsirasti, kada 28 valstybės narės e, priima sprendimus uždaryti dirbinį skyrių ar ne. E, kai kurie skyriai tebėra atviri, kadangi Turkija dar neįvykdė įsipareigojimų, kurios prisėmė prieš Europos Sąjungą. Ir aš manau, kad šios klausimus galėtum kelti. Taigi, e, visą tai pasakysiu, aš kol kas truputį dviejočiau balsuodama už e, e, šią ataskaitą ypatingai. Tai kai kalbame apie pakeitimus šimtas, man būtų daug lengviau pritarti šiam pranešimui, jeigu būtų atsižvelgta 116, 118, 119 straipsnius, kur kalbama apie sąsają su derinių skyrių uždarimu. Na ir taip pat e, noriu pasakyti, kad man patinka tai, jog prie pakeitimų, kurios pateikė mano politinė frakcija, mes labai daug kur matome minuso ženklus. Mums reiktų daugiau laiko. Kągi, <clears throat> galiu pasakyti, kad Jei kas nors mano, kad kompromisiniai pasiūlymai yra prasti ir yra kiti geresni pasiūlymai, be abejo, vienintelis būdas įspręsti šitą nesutarimą yra tiesiog balsuoti. E, ir tokiu būdu per šį posėdį jūs tai ir galite įspręsti. Be abejo, jūs kaip parlamentarai galite rinktis daryti, ką tik tai norite, čia yra jūsų veiksmų laisvė. Taigi dabar gal galime perėti prie paties balsavimo ir Pradėsiu nuo to, kad balsavime dėl antrojo kompromiso, kas už pakelkite rankas, kas prieš sulaikė. Patvirtinta. Tai reiškia 18, 13, 16, 31, 32, 109, 113 atkrinta. Kompromisas numeris 3. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Tai reiškia, kad 18, 19 ir 20, o taip pat 17 ir 21 atkrinta. Toliau, kompromisas numeris 4. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Taigi 22, 23, 24, 27, 100 atkrenta. Toliau nebalsuojame dėl 25, 26, kadangi jie yra identiški, balsuojame dėl jų kartu. Taigi kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 28 atsimtas, todėl pernam prie 29, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 30 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Kompromisinis pasiūlymas numeris 5, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Tai reiškia, 9 ir 33 pakeitimai atkrinta, 34 atsimtas, taigi pername prie 6 kompromiso. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 35, 40 ir 69 atkrinta. Septantasis kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Tai reiškia, kad 63 ir 69 atkrinta, kadangi patvirtintas ir 7 kompromisas. Dabar 37 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Patvirtinta. Tai reiškia, kad 39 atkrinta, 38 atsimtas, taigi periname prie 36. Kas už? Prieš? Susilaikė? Patvirtinta. Prašoma patikrinti elektroniškai. Kągi balsuojame dėl 30. 36 balsuojame. Ar visi prabalsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Oi, pamiršau pats prabalsuoti, taigi kaip pirmininkas pasinaudosiu privilegiją. Nutrauksiu šiek tiek balsavimą. Na, iš teisus, bet, bet kuriuo atveju dabar aš jau irgi prisijungiu prie balsuojančių. Taigi 42 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 43 atsimtas, 44 kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Aštuntasis kompromisas, kas už, prieš susilaikė patvirtintas. Tai reiškia, kad 45, 46 ir 47 atkrinta. Turime žodinį pakeitimą. Ar bus prieštaraujančių žodiniam pakeitimui? Ne. Tada galime balsuoti dėl jo, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 48 pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 50 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 9 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Tai reiškia, kad 10, 49, 51, 56, 54, 55, 57 58 ir 60 bei 59 taip pat atkrenta. Balsuojame dėl 61-ojo, kas už, <clears throat> prieš, susilaikė patvirtinta. 62 atsimtas, 65 dėl 65 balsuojame, už, prieš, susilaikė patvirtinta. 66 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 67 už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 68 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 70 atsimtas, taigi 10 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Tai reiškia 72 ir 73 atkrenta. 74 atsimtas, taigi pernam prie 76 pakeitimo. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 78, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 11 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Tada 5, 79, 106, 107 pakeitimai atkrinta, pernam prie 80 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 81 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 82 atsimtas, taigi perinam prie 12 kompromiso už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Tai reiškia, kad 77, 85, 84 atkrinta, 83 yra atsimtas, perinam prie 13 kompromiso, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Tai reiškia 89, 86, 87, 88 ir 90 atkrinta. Pernam prie kito pakeitimo žodžių. Ar kas nus prieštarauja? Tada balsuojame už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 91. Kas už, prieš, susilaikė. Patikrinkime dėl sako. Taigi dėl 91 balsuojame elektroniškai. Pradedame. Balsavimas baigtas. Atsiprašau. E, mano aparatas neveikia. Na, bet kuriuo atveju turbūt ypatingo skirtumo nėra, nes balsai paskirsti 17 prieš 10. Patvirtiname. Bet jeigu tęsime darbą, jūs tiesiog pasakysite, kai balsuojate ir mes pridursime jūsų balsą. 92 atkrinta, toliau 93 pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 94 už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 95 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Tai reiškia 96 atkrenta, 97 už, prieš, susilaikė patvirtinta. Tai reiškia 98 atkrinta. 14 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Atkrenta 3, 4, 103, toliau 99 pakeitimas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 101 už, prieš, susilaikė patvirtinta. Atkrinta 102, tada 104 už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 105 už, prieš, susilaikė. Bijau, kad teks pasitikrinti elektroniškai. Tikriname 105, pradedam balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 108 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė. Šį irgi teks patikrinti. Balsavim dėl 108. Pradedam. Dar vieno balsų trūksta. Balsavimas baigtas. Patvirtintas. Toliau 111 pakeitimas už, prieš, susilaikė. Man atrodo, kad patvirtiname. Bet galim pasitikrinti. Tikriname 108. 111. Balsavimas baigtas. Atmesta. Jūs teisi. Balsuosime dėl 110. Kas už? Prieš susilaikė, patvirtinta. 112, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 114, už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 115, kas už, prieš, susilaikė. Man atrodo, teks patikrinti. 115, tikriname elektroniškai. Pradedam balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 116. Kas už, prieš, susilaikė. Patikrinkime ir šį. Tikriname 116. Balsuojame. Atmestas. Tai reiškia, kad 117 atsimtas. Balsuosime dėl 118. Kas, 118. Kas už? Prieš? Susilaikė? Man atrodo, kad atmesta. Bet gal patikrinkime. Elektroniškai balsuojame dėl 118. Ar turite problemų? Balsam elektroniškai dėl 118. Pradedama balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Tai reiškia, kad atkrinta žodinis pakeitimas. Periname prie 119. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Žodinis pakeitimas. Ar yra prieštaraujančių žodiniam pakeitimui? Ne, tada balsuojame. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dar vienas žodinis pakeitimas, ar kas nors prieštarauja jam? Ne, tada balsuojame. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Penkioliktasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Tai reiškia 41, 52, 53, 64 ir 71 atkrinta. Periname prie 121. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 16 kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta, tai reiškia 33 ir 75 atkrinta, 120 kas už, prieš susilaikė patvirtinta, 122 už, prieš susilaikė, patvirtinta. 123 už, prieš, susilaikė. Manau, kad teks patikrinti 123, pradedame balsuoti. Patvirtinta. 17 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 124, 125, 126 atkrinta. 127 pakeitimas už, prieš, susilaikė. Patikrinkime 127, balsuojame. Patvirtinta. 128 už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Tai reiškia 129 atkrinta, toliau antrasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Pirmasis kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Tai reiškia, kad 7, 11, 15 ir taip pat 14 atkrinta, periname prie 6, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 12 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Pirmasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Taigi balsuojame dabar už visą rezoliuciją elektroniškai, pradėme balsuoti. Balsavimas baigtas ir akivaizdžiai pranešimas patvirtintas. Ačiū pranešėjai. We then go into. Now I'm gonna. Perėsiu vėl prie švedų kalbos. Taigi priėjome prie aštuntojo darbo atvarkės punkto. Tai yra vienodas atlyginimas Žinoma, galite kalbėti kiek tik pageidaujate, tik tai prašyčiau kalbėti ne salėje. Aštuntasis darbo tvarkės punktas - vienodas atlyginimas. Pranešėja ponė Bauer. Norėčiau visų pirma jai suteikti žodį, prašau. Kolegos, prašyčiau šiek tiek tyliau. Pone Bauer, žodis Jums. Dėkoju pirmininkė. Norėčiau visų pirma padėkoti visiems kolegoms, kurie pateikė pakeitimus. Be abejo, visi siekia patobulinti, pagerinti tekstą. Žinoma, yra nemažai pasikartojimų, pažiūrėjau, 17, 19, 20, 23, 28, 29, 73, 76 pakeitimas. Netgi ir visiškai vienodi pakeitimai yra pateikti. Kai kurie pakeitimai, išskyrus tuos, kurie tikrai prisideda prie teksto kokybės, norėtume, kad tokie pakeitimai būtų pa aiškinti. Pavyzdžiui, 29 pakeitimas, kurį teikia ponia Garcia Perės. Čia kalbama apie naująją e, lyčių lygybės teisinę sistemą, teisinį pagrindą. Aš ne visai suprantu šitą pakeitimą. Galbūt jūs turite kažkokį paaiškinimą, kodėl tokį pakeitimą pateikėte. Tas pats ir dėl 40 pakeitimo. Pone Kosta jį pateikė Tikriausiai čia kalbama apie. Tai yra vertimo klausimas. Tiesiog, kai skaičiau, man buvo ne iki galo aišku. Man atrodo, kad pakeitimas tikrai logiškas ir protingas, tik nepakankamai aiškiai suformuluotas. Taip pat 42 pakeitimas. Man visiškai neaišku, kodėl jis yra pateiktas. Čia kalbama apie mažai apmokamą darbą arba netlyginamą darbą. Man atrodo, kad čia yra daugiau administracinio pobūdžio priemonės ir klausimai. Tai būtų gerai išgirsti paaiškinimą, kodėl toks pakeitimas buvo pateiktas. Taip pat 55-asis pakeitimas įrodymų našta. Pone Brandner pateikė šį pakeitimą. Ir ji prašo, kad mm, įrodymų našta būtų perkelta. Bet tai reiškia, kad tuomet nukentėjusysis nuo diskriminacijos turėtų uh, įrodinėti ir pateikti įrodymus. Taip pat ir keletoje kitų pakeitimų yra kalbama apie pensijas. Ir norėčiau pabrėžti, kad galbūt neteisingai supratote nuomonę, nes mes nesiekiame vienodų pensijų, nes tai paprasčiausiai būtų neįmanoma. Tokio tikslo nėra iškelta. O apie tai yra kalbama 55-ame, 24-ame pakeitime. Taigi norėčiau paprašyti kolegų pagalvoti dar kartą. Ir visai netrukus kalbėsime apie pensijas ir tuomet būtų gerai kalbėti apie pensijų klausimus, bet ne dabar. Dabar mes čia kalbame tik tai apie darbo užmokesčio skirtumą, kuris, žinoma, atsispindi skirtingose pensijose, bet mes nesiekėme suvienodinti pačių pensijų. Taigi prašyčiau turėti tai galvoje. Ir būčiau labai laiminga, jeigu šie pakeitimai būtų atsiimti. Taip pat buvo pateikta ir tikrai logiškų, pagristų pakeitimų, tik tai kai kuriuos reikėtų performuluoti. Pavyzdžiui, 60, 61 ir 80 pakeitimas. Kai kuriuos pakeitimus pateikė kolegos, turbūt neteisingai supratę patį klausimą, kuriam yra skirta nuomonė. Pavyzdžiui, 41 pakeitimas, kalbama apie motinystės atostogas, 49, pavyzdžiui, kur pageidaujama statistikos, bet e, tai visiškai nesusiję su nuomonės, e, su pranešimo tikslu. 47 pakeitimas, kur pageidaujama su mm, reglamentuoti darbo užmokesčio skirtumo nebuvimą visose ES politikos rytise. Tiesiog tokio pageidavimo būtų neįmanoma įgyvendinti, pasižvelgiant į politinę tikrovę. Todėl prašau visų kolegų dar kartą peržiūrėti savo pakeitimus. Be abejo, ieškosime kompromisu per ateinančią savaitę. Ne, atsiprašau, sako kalbėtoja. Kita savaitė yra žalioji savaitė, mes per Strasbūro savaitę ieškosime kompromisu. Tad visų gerbiamų kolegų, taip pat ir šešėlinių pranešėjų, prašau dar kartą peržiūrėti pakeitimus. Tikrai turėkime galvoje pagrindinį pranešimo tikslą. Ir būtų labai nesmagu, jeigu mūsų pranešimas būtų įvertintas kaip nepagristas. Tad tai, kas nepatenka į šio pranešimo tikslą, turėtų ir nebūti pateikiama kaip pakeitimai. Ir taip pat norėčiau paaiškinti, kai kuriuos pakeitimus, kurie. E, norėčiau, kad būtų paaiškinti tie pakeitimai, kurie nėra aiškus. Ir prašyčiau ponios Thompson performuluoti savo pakeitimus. Jie savo turiniu yra geri ir tinkami, tiesiog formuluotė galėtų būti aiškesnė. Taigi, su nekantrumu laukiu būsimų diskusijų ir kompromisų. Dėkui. Ačiū. Toliau žodis galimiems pranešėjams ir po to kitiems kolegoms. Pone Brantinė ir pirmoji. Dėkoju pirmininkė, labai ačiū. Noriu paantrinti poniai Bauer, kad tiesiog reikėtų kalbėti tik apie lyčių lygybę ir nebandyti apriepti visko šiame pranešime. Tad aš tikrai pritariu jūsų siūlomam principui ir balsuosiu tiems kompromisams, kuriuos pasiūlysite. Tikrai, manau, nereikia visko įtraukti pranešimą. Mes savo pateiktuose pakeitimuose siekėme atsižvelgti į dabartinį teisinį pagrindą ir iš čia ir kilo ta mintis, kad reikėtų perkelti įrodymų naštą. Pone Bauer, nesu tikra, ar teisingai supratau jūsų pastebėjimą, galbūt galėtumėte paaiškinti. Mes neturėjome galvoje, kad e, nukentėjusioji moteris šiuo atveju turėtų pateikti įrodymus dėl to, kad buvo e, diskriminacija prieš ją. Vis tiek įrodymus turėtų pateikti į e, darbdavys. Mes tiesiog norėjome savo pakeitimais e, sustiprinti teisinių nuostatų įgyvendinimą. Ir mūsų pakeitimas tikrai nei kiek e, neprieštarauja jūsų pranešimui, manome, kad jis yra labai geras. Dėkui. Dėkoju pirmininkė. Man labai patinka ponios Bauer pranešimas ir nelabai daug ką turiu pridurti, nes tai yra labai konkretus pranešimas, nereikalaujantis daug pakeitimų. Ir jeigu galėtume nubalsuoti dėl e, šio pranešimo per pagrindinį balsavimą, tai manau, kad tikrai pasiektume to tikslo, kurio ir siekėme šio pranešimu. Tai reiškia, kad vienodas užmokestis būtų garantuojamas už vienodą arba vienodos vertės darbą ir diskriminacijos prieš moteris nebeliktų. Tar nėra statistikos šiuo klausimu daug valstybių narių nerenka paprasčiausiai tokios statistikos, tą patį daro ir mano e, valstybė tad negalime paremti savo pranešimo tą statistiką, bet pranešimas pats savaime jau yra labai geras ir turiu tik tai vieną pakeitimą. E, jame ragintume valstybės narės rinkti statistiką susijusią su skirtingu darbo užmokesčiu. Dabar yra um, renkama statistika tiesiog apie tai, koks yra darbo atlyginimas. O reikėtų statistikos ir apie diskriminacijos atvejus. Ir visi atlyginimai, kurie yra mokami iš mokesčių mokėtojų pinigų, turi būti uh, viešinami, informacija apie juos turi būti viešai prieinama. O dabar taip nėra visose valstybėse narėse. Nes jeigu tai nebus daroma, tiesiog nežinosime, kokia yra tikroji situacija. Ir bus labai sunku kovoti su nevienodų darbo užmokesčiu, su šia problema. Taigi aš siūlyčiau patvirtinti pranešimą ir nesistengti į jį įtraukti visko, ką žinome apie lyčių aspektų integravimą. Dėkui. E, Ačiū. Pane Zuber. Ačiū. Jau minėjome, kad pranešimas labai svarbus. ta svarba visai nesenai dar tik tai buvo labiau pabrėžta, pateikėme kelias pakeitimus, pranešėja mano, kad kai kuriems pakeitimams pranešime ne vieta, na, o mes manome, kad tie klausimai, kurie susijęs su atnaujinta e, statistika, statistikos duomenimis, su ekonominė krize, e, kad tie klausimai galbūt taip tiesiogiai nėra susijęs su lyčių lygybė, tačiau tai šiandien svarbu, kai kalbame apie politiką, lemiančią atlyginimų mažėjimą, darbuotojų atleidimą. Ir tokia politika visuomet turės įtakos atlyginimų dydžiui. Teikiame pakeitimų, tačiau norėčiau akcentuoti esminius dalykus. Nepritarčiau, kad e, tam, kad darbdaviai e, nežino apie e, vienodą apmokėjimą, nes diskriminacija vyksta dėl, dėl jų. Darbdaviai tai daro savanoriškai. Jie žino, kad moteriams moka mažiau negu vyrams, tai daro dėl labai paprastų priežasčių nes e, žino, kad jeigu mokėtų vienodai, netektų daug pelno. Todėl nemanome, kad čia kalba eina apie darbdavių informavimą. Tai galima išspręsti tik tai per kontrolę, per veiksmingas sankcijas, nes tai reiškia, kad darbdaviai žinotų, kad jie pralaimės ir neteks daugiau, jei jiems bus pritaikytos sankcijos, palyginti Mm, su ta situacija, žinoma, jeigu jie ir toliau diskriminuos. Ir jei nuo to tik tai jie gaus mažiau pelno, tai e, turbūt e, apsispręs, nebediskriminuoti, nebemokės mažiau. Tad e, būtent tai turėtumėm akcentuoti pranešime. Ačiū. Pone Papadopula. Ačiū. Norėčiau kalbėti ponios Thompson vardu. Jos čia nėra, ji yra šešėlinė pranešėja SND frakcijos. Na, jį labai apgailestauja, kad šiandien negali dalyvauti posėdėje. Norėtų, kad aš pristatyčiau jos siūlytus pakeitimus labai trumpai. Visų pirma, ačiū poniai Bauer už e, puikiai atliktą darbą rengiančią svarbų pranešimą. Jie akcentuoja, jog reikia pabrėžti ir sustiprinti įgyvendinimą šio pranešimo rekomendacijų įgyvendinimą. Ypač numatant prievalės e, nustatyti konkrečius kriterijus vienodam apmokėjimui, kad būtų galima palyginti įvairių darbų vertę. Tik tai tokiu būdu galėsime apsispręsti ir nustatyti, ar yra diskriminuojama dėl lyties. Poniai Thompson labai svarbu kad vienodos apmokėjimas už vienodos vertės darbą būtų įgyvendintas ir todėl jis siūlo pakeitimus. Trečiam pakeitime valstybės narės raginamos numatyti privalomos, privalomus teisės aktus, kad būtų galima išspręsti problemą susijusią su atlyginimo atotrukiu. Taigi tai neturėtų būti savanoriška darbdaviams. Toliau, ponė Thompson sako, kad svarbu numatyti terminus, kada būtų galima panaikyti atotrukį, todėl svarbu, kad apibrieštumėm, kas e, yra tas vienodos vertės darbas, kas yra darbdavys, kad būtų galima nustatyti teisės ir prievalės toje pačioje organizacijoje. Taip pat reikia užtikrinti, kad galėtumėm palyginti vienodus darbus e, skirtingose profsąjungose ir pagal skirtingus kolektyvinius sustarimus teismėje. Tai septintam pakeitime atsispindi, aštuntam pakeitime, ponė Thompson. Uh, siūlo rinkti e, statistiką apie įmonės, kuriuose 30 darbuotojo, ne 100, e, kadangi vidutinio e, dydžio įmonėse reikia atkreipti dėmesį į diskriminaciją mokamo atlyginimo ir devintam pakeitime. Jinai mano, kad jeigu statistika atkreips dėmesį į skirtingą apmokėjimą, tai tuomet darbdaviai bus raginami imtis veiksmų ir panaikinti diskriminaciją 13 pakeitime yra pasakyta, kad komisija turėtų parengti e, praktinį vadovą, e, kuris būtų naudojamas įmonėse valstybinėse narėse ir ten būtų gairės ir kriterijai, pagal kuriuos būtų galima nustatyti e, darbo vertę ir palyginti darbus. Ir tikimės, kad Pone Bauer atsižvelgs į šiuos konkrečius pasiūlymus ir tai e, pagerins ir e, taip jau labai puikiai e, parengtą ponios Bauer pranešimą. Ačiū, pane Garcia Peres. Ačiū. Visų pirma, norėčiau pasveikinti ponę Bauer parengus puikų pranešimą. Jis e, trumpas, tačiau jame yra svarbiausia informacija. Aptariami svarbiausia klausimai, kuriuos diskutuojame pastaruosius porą mėnesių. čia ir paminėtos galimos iniciatyvos siekiant išspręsti problemas įvardytas pranešime. Statistikos duomenės neramina, jie rodo, kad dar negalime sumažinti apmokėjimo atotrukio. Tas atotrukės išlieka e, vienodas, pastaraisiais mėnesiais mums tikrai nepavyko sumažinti atlyginimo atotrukio. Tad ko galėtumėm pasiekti šio pranešimu, paraginti komisiją e, imtis teisinių priemonių atlygimo to trukį sumažinti, tai būtų labai pozityvu. Mm, porą konkrečių pastebėjimų. Dėl pensijų tai nėra tiesiogiai susiję su atlyginimo atotrukiu, tačiau tai yra to atotrukio rezultatas. Ir visame pasaulyje uh, moteriams ir vyrams už darbą apmokama nevienodai. Darbo rinkoje aktyvus yra, aktyvus yra nepakankamas skaičius moterų ir moteris nebūtinai dirba nuolat, net, nes tam tikrais laikotarpiais jos e, turi rūpintis šeima, išeiti motinystės atostogų, kartais ilgų. Uh, ir dėl to jų darbinė veikla nutrūksa, tai reiškia, kad um, baigusios darbinę veiklą jos gauna mažesnę pensiją negu vyrai ir turbūt pranešime tai taip pat dėrėtų paminėti. Dabar gyvename ekonominės krizės laiku, darbo įstatymai tampa daugelį šalių vis lankstesni ir manau, kad uh, tai nėra labai sveikinta net ekonominės krizės metu. Šeštam punkte minimi kolektyviniai susitarimai. Tai labai e, svarbu. Manyčiau, kad e, kolektyviniai susitarimai sudaromi po kolektyvinių dėrybų ir jie turėtų būti stiprinami, griežtinami. Nemanau, kad e, jie turėtų būti lankstesni. Čia neturėtų būti labai daug manevro laisvės, nes tai būtų tik tai žalinga atlyginimų atotrukio prasme. Labai svarbu, kad vyktų dialogas, kad susitartumėm šiais labai svarbiais mums visiems klausimams. Ačiū, Onigarstė. Norėčiau tik tai paklausyti komisijos, ar komisijos atstovai norėtų tarti žodį. Prašom. Ačiū pirmininkė už galimybę pasisakyti. Europos komisijos vardu norėtumėm padėkoti pranešėjai už labai įdomų pranešimą. Ačiū už tokį tvarų ryštą siekti atlyginimo to trukio mažinimo. Tema svarbi komisijos. Um, tai įvardyta kaip vienas iš prioritetų, vienas iš penkių prioritetų lyčių lygybės e, strategijoje, 10-15 strategijoje įvardyti veiksmai, kuriuos norime įgyvendinti, kad būtų galima mažinti uh, atlyginimo atotrukio Europoje. Teisės aktai mūsų supratimu labai svarbi sudėdamoji dalis įgyveninant įvairius instrumentus e, skirtus atlyginimo atotrukiui. Jau dabar turime labai sudėtingus teisės aktus parengtus ir įgyvendintus, jau jie galioja ne vienerius metus ES, detalės nesileisiu, kai kurie aspektai čia buvo paminėti. Uh, kai kurių komiteto narių, pavyzdžiui, įrodinimo naštos perkelimas. Tai yra e, nuolatinė dalis jau galiojančių teisės aktų, tai yra e, pakankamai išsamei iš, išplėtota ir mūsų priekybos partneriai kart, kartais mums dėl to netgi pavydė ir netgi išsako komplementus, nes tai sudėtingi teisės aktai išplėtoti per daugelį metų, jie yra labai išsamus. Uh, Žinoma, ir toliau kartu dirbame su valstybėm narėm, kad įgyventumėm tas teisės aktus, kad jie būtų visiškai perkelti į nacionalinę teisę ir visiškai taikomi valstybėse narėse. Taip pat e, galvojame apie tai, kaip būtų galima toliau plėtoti šios teisės aktus. Kitais metais pateiksime pranešimą apie direktyvos išdėstymą naują redakciją ir tai iš esmės yra e, šerdis. Uh, vienodo apmokėjimo teisės akto. Svarbu, kad panagrinėtumėm ir kitus įdomius ES teisės aktus šiame kontekste. Pavyzdžiui, šiais metais kartu su kolegomis iš užimtumo generalinio direktorato renksime analizę e, to, kokį poveikį turi direktyvos darbui visoje E, visų etatų ir ne visus etatų. Ir nagrinėsime tokius klausimus kaip vienodas e, vyru ir moterų atlyginimas. Taigi nagrinėsime galiojančius teisės aktus, galvosime, kaip tai būtų galima nuosekliai taikyti, dirbsime su valstybėm narėm. Tačiau e, komisija visuomet mane, kad vienodo apmokėjimo teisės aktų negana, jeigu norime pasiekti, kad moteriam vyram už darbą būtų apmokama vienodai, reikia gyvendinti tinkamas politikas dalykas. Ir aišku, šioje srityje ir dabar darome daug, ir pastaraisiais metais darėme daug, kad didintumėm e, informatumą apie vienodą apmokėjimą ir atlyginimo atotrukį. Rengiame ir e, statistikos duomenis, šiandien tuo naudojasi visi, tai yra vienodo apmokėjimo e, rodiklis. Prie, dar prieš porą metų šito rodiklių niekas nesinaudojo ir mes siekiame, kad būtų remiamasi tokių statistinių rodiklių, kad visos valstybės narės narės kalbėtų vienodą kalbą, kalbant apie vienodą apmokėjimą. Per pastarosius trejus metus mm, organizavome informavimo kampaniją praktiškai visose valstybėse narėse, vykdomos partnerystės programos, įtraukėme vietos veikėjus, vietos renginius organizavom, yra ir tinklavietė mm, sukurta, surengėme vienodo apmokėjimo dieną Trais metais, šiais metais ta diena bus e, surinkta ir žinoma, e, ilgainiui viską tik tai stengsime tobulinti, tai taip pat kartu siekiame geriau e, suvokti, koks yra to trukis tarp vyrų moterų atlyginimo, siekiame suvokti visus šito sudėtingo reiškinio aspektus, norėčiau tik tai pabrėžti, kad kalbant apie atlyginimo atotrukį, akcentuojame ne tik tai teisinius aspektus, taip, bet ir su politika susijusius aspektus. Ir todėl esame dėkingi už šitą pranešimą, kuriuo mes vėlgi nukreipiame tinkamą linkmę, akcentuojame e, tinkami aspektai ir aišku, mes tą darbą ateityje tęsime. Ačiū. Ar būtų dar papildymų? Prašom. E, prieš ponį var pasakant, noriu pasakyti, kad 2008 e, metų peržiūra be abejo e, pakeitė poziciją dėl, dėl įrodymų naštos, tačiau mes, tiesą sakant, matėme, kad taip pat sumažėjo bylų ir esame tam tikrų formuluočių, kur manau, kad reikėtų viską vis dar išdėstyti kiek tvirčiau. Taigi galbūt turėtum kalbėti apie kažkokią tai formulučių tobulinimą. Vis dėlto neturėtų sudaryti įspūdis, jog e, Europoje dabar daugie tokių bylų. Aš manau, kad dalis formuluotės tiesiog galėtų būti išdėsta tvirčiau ir čia, to čia ir siekiame. Tak för det. Och då går avslutningsordet till fru Bauer. Varsågod. Ačiū, ponia Bauer. E, Baigiamas žodis jums. Labai ačiū. Ačiū už jūsų indėlį. Galbūt keltas trumpų pastabų. Man sudarė įspūdis, kad kai kalbame apie įrodymo naštą, čia nėra nesutarimų, yra horizontali nuostata dabartinėje esamoje direktyvoje, kai dėl pastabų, kurias sakė ponia Ovilė. darau prielaidą, kad mes rasime kokį nors sprendimą. Man atrodo, kad turėtumėm turėti omeny pirmiausiai duomenų apsaugos klausimus, asmens duomenų klausimus. Ir taip pat skirtingas tradicijas, skirtingą nustovėjusią praktiką skirtingose valstybėse narise. Kai dėl ponio Zuber atsisakymo. Aš pamiršau vieną dalyką. Tai yra darbo, nepilna, darbo laiką arba nepilno tatu klausimas. Um, yra pakeitimų, kur siūloma šią temą išbraukti, nepaisant to, kad žmonės, kur, moteris, kurios dirba dalinę darbo dieną, daugiau nukenčia nuo diskriminacijos dėl atlyginimo šiuo atveju e, atotrukis tarp atlyginimo tokių dirbančiųjų e, atveju yra netgi dvigubas. Taigi mes e, dėkingi komisijai, kad jie toliau dirba prie šios direktyvos, aš tikrai čia džiaugiuosi. Kai dėl statistikos, taip yra problemų, aš suprantu, bet kaip čia geriau pasakius, nepaisant to fakto, kad Turime domenų apie atlyginimo atotrukius tik tai už 2010 metus ir turime e, ne visiškai išsamų domenų rinkinį, kadangi dvi valstybės narės čia neapimtos. Taigi galbūt e, domenų masyvas nėra paskutinis, nėra baigtinis, kalbam apie 2010 metų duomenys, tarpu dabar yra 2012, taigi vėluojame ir šio požiūriu be abejo kol kas e, ne visiškai atsispindi krizės pasiekmes šiuose domenyse. Ta irgi turime turėti omenyje. Ir manau, kad reikėtų pareikalauti papildomų statistinių duomenų, kurie jau yra surinkti, kurie įtraukiami į įvairius duomenų masyvus surinktus, pavyzdžiui, Eurostat ir panašiai. Um, Aš manau, kad e, na, tai nebūtų labai išmintingas žingsnis, tačiau be abejo galime dar kartą grįžti prie šio klausimo. Aš tikrai vertinu pasiūlymą parengti praktinį vadovą. Galbūt turiu vieną kitą pastabą dėl vertybių taip pat dėl kompiuterinės programos, e, programa, kuri galėtų identifikuoti tokį užmokesčio atotrukį tarp lyčių, e, būtų įdomi koncepcija. Kalbant apie Birgitos Thompsons, o jinai, jinai užėjo iš salės. Na, tik to. Manau, kad rasiu būdų pasitikslinti su ją dėl kai kurių pakeitimų. Taigi, naudodamas e, galimybę, kad e, esame čia, norėčiau paklausti komisijos, kada e, bus galtinai parengta ta studija, kuri mums buvo žadėta dėl užmokesčio atotrukio tarp lyčių. Kada galime tikėti šio dokumento? Gal komisija galėtų atsakyti šį paskutinį klausimą? Taip, dėkoju. Na, minėtasis e, panas Bauer e, tyrimas bus įtrauktas į direktyvos peržiūrėjimo įgyvendinimo ataskaitą. Tai bus e, vienas iš tų tokių bazinių dokumentų, kuriais ir remsis šią ataskaitą. Nėra kol kas nustatyta aiški data, kada pranešimas bus paskelbtas ir taip pat kada bus uh, paskelbta visa kontekstinė medžiaga, kuria bus remiamasi. Ar norite dar kartą pasisakyti? Na, uh, noriu tik taip apgailę stauti, iš tikrųjų tai yra nekokia naujiena. Eh, eh, eh, Na kągi. Baigiame svarstyti šį darbo tokias punktą. Visiems prisidėjusiems ačiū. Galbūt galėčiau tiesiog informuoti Jūs, kad šiame komitete 25 balandžio vyks balsavimas, o plenarinėme posėdėje balsuosime šio klausimu gegužę. Na, o dabar periname prie kito darbo tokias punkto, kuris dabar tapo devintuoju. Kalbame apie Europos parlamento bei e, tarybos pasiūlymą dėl Europos pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo. Taigi, pirmiausia žodis e, poniai Blikivčiūtė, kuri yra pranešėja. Pirmininkė, iš tiesų tai yra labai e, svarbus siūlymas ir kurį mes labai rimtai turime Europos parlamente apsvarstyti, nes e, globalizacijos fondas tai yra solidarumo e, fondas ir pagalba mūsų ES piliečiams tuomet, kai jos reikia ir dėl globalizacijos padarinių, e, ir dėl ypatingai šiuo laikotarpiu dėl krizės padarinių, kada žmonės masiškai netenka darbo ir jiem reikalinga operatyvi pagalba. Noriu informuoti, e, kad užimtumo ir socialinių reikalų komitete pagrindinė pranešėja ponia Harkin kol kas dar neparengė pranešimo, todėl kad iki šiol vyksta e, diskusijos dėrybos su Agri komitetu, kaip padalinti tarpusavį kompetenciją tarp employment komiteto ir e, Agri komiteto. Ir kol kas teigiamo susitarimo nėra. Na, suprantama, kodėl čia Agri komitetas nori aktyviai dalyvauti, kadangi komisija įtraukė į globalizacijos fondą ir žemdirbius ir tai kelia tam tikrų klausimų, bet aš tiesiog uh, Manau, kad tai nėra e, mūsų komiteto kompetencija ir mes to neturėtumėm svarstyti. Aš manau, kad mes turim vertinti e, globalizacijos e, fondą 14-20 metų perspektyvoje iš lyčių lygybės pozicijų, o tą mes vertinti tikrai galim. Ir pirmiausia, noriu pasakyti, kad vertinant siūlymą dėl iš lyčių lygybės pozicijos galėčiau pasakyti, kad jis iš tikrųjų nėra blogas ir yra nemažai nemažai teigiamų aspektų, e, kurie yra e, naudingi ir reikalingi. E, pavyzdžiui, galėčiau tokį dalyką, atkreipti dėmesį į tokį dalyką, kad tarp paramos tikslų E, yra įvardintas siekis valstybėm narėm užtikrinti, e, kad per metus nuo paramos gavimo 50 procentų paramą gavusių darbuotojų turėtų stabilų darbą. Labai noriu atkreipti dėmesį į tą pasakymą stabilų darbą, todėl kad mano manimu tokio siekio įtvirtinimas yra ypač vertingas e, moterų atžvilgiu nes moteris e, labai dažnai dėl įvairių priežasčių pavyzdžiui dėl šeimos ir darbo suderinimo e, galimybių na dirba tam tikrus terminuotus darbus, tam tikrus atsitiktinius darbus ir dėl to iš tikrųjų jos yra toj na, pozicijoje, kur paprastai nukenčia. E, Kita teigiama dalyka, matau, kurį matau komisijos pasiūlyme, yra tai, kad iš EGF lėšų gali būti finansuojamos e, priežiūros paslaugos, čia turiuomenį 7 straipsnių B dalį, o tai irgi yra labai svarbu e, moterim, E, ypatingai auginančiom mažamečius vaikus ir tuo metu, kai pavyzdžiui jos e, ieško darbo, jos persikvalifikuoja, tai e, e, svarbu kad iš egf fondo tuo laikotarpiu gali būti e, ta paslauga remiama finansuojama bet aš kartu galvoju kad šitą dalį dar reikėtų patikslinti ir galbūt šiek tiek plačiau žiūrėti kad visi suprastumėm vienodai jog turėtų būti vertinama ne tik tai E, moteris arba šeimos nariai auginantis, ar vyras ar moteris auginantis vaikus, bet ir prižiūrintis neįgaliuosius arba senyvo amžiaus žmonės šeimoje. Tai yra irgi labai svarbu tuo laikotarpiu remti juos, kai jie persikvalifikuoja ir ieško darbo. E, na ir dar irgi teigiamai vertinu tai kad egf lėšomis galės e, e, būti remiami darbuotojai dirbantys ir pagal terminuotas sutartis ir savarankiškai dirbantys nes vėlgi kaip pasikartosiu tai yra dažniausiai moteris ir todėl ta parama iš EGF fondo lėšų e, esant reikalui e, būtų tikrai labai naudinga. Na, e, visgi savo nuomonėj siūlau mm, patobulinti tam tikrus aspektus dėl lyčių lygybės. Tai pirmiausia, dalis pakeitimų yra skirti sustiprinti dešimtą straipsnį įtvirtinant lyčių lygybę fondo paramos skirstime. Ir manau, kad čia yra tiesiog e, būtina paminėti, jog lyčių lygybė yra įtvirtinta ir strategijoje 2020 ir pavyzdinė iniciatyvoje naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimų darbo atvarkiai. Ir tik tai tokiu atveju, jeigu mes suvoksim, kad tai yra mūsų siekis, mūsų tikslai ir lyčių lygybė ir šituose pagrindiniuose dokumentuose, jie turi būti atspindėti ir EGF e nuomonėje, nuomonėje dėl EGF. E, be to e, siūlau papildyti reglamente naudojamų apibrieščių sąrašą vienodo požiūrio į vyrus ir moterius e, principo apibrieštimi. Manau, kad tai dar reikia tikrai apibriežti ir patikslinti, nes tai yra svarbu. Taip pat nuomonės projekte pateikiau pakeitimą siūlomam paslaugų paketui, kuris gali būti finansuojamas iš EGF lišų. Septinto straipsnio C punkte yra numatyta, kad finansuojamomis priemonėmis turi būti remiamas pažeidžiamų grupių, bei vyresnio, e, e, pažeidžiamų grupių darbuotojai bei vyresnio amžiaus darbuotojai. E, savo nuomonę šį punktą papildžiau ir moterim, ypatingai vienišom motinom, nes tai yra labai svarbu, jeigu jos neteko darbo ir to darbo ieško ir turi, nori tvirtinti darbo rinkoje. Ir taip pat papildžiau ir dešimtą straipsnį ir manau, kad ši nauja formuluotė sustiprins vienodo požiūrio į vyrus ir moteris moteris principo taikymą praktikoje. E, išlaidų tinkamumui nustatyti pasiūlėjau remtis ta data, kada yra pradedama teikti individualiems poreikiams pritaikytas paslaugas atleistiems darbuotojams. Komisija buvo padariusi nuorodą į kitą punktą, kuriame apie datas apskritai nėra kalbama, todėl manau, kad šitas pakeitimas yra iš tikrųjų tikslingas. Taip pat dalis mano pasiūlymų e, e, yra skirtas sustiprinti lyčių lygybės aspektui tarpinių bei galutinių ataskaitų teikime bei paramos panaudojimo vertinimuose, įtraukiant reikalavimą valstybėm narėm šiuose ataskaitose e, bei vertinamuose visus teikiamus duomenys skirstyti ir pagal lytį. Ir galiausiai keletas pakeitimų yra skirta užtikrinti, kad į EGF vertinimo ir stebėsenos procesus būtų įtraukiami ir lyčių lygybės specialistai. Tai tiek dėl nuomonės, iš tikrųjų laukiu siūlymų iš e, e, šešėlinių pranešėjų ir iš kitų komitetų narių, kad nuomonė būtų tikrai tinkamai atspindėtas lyčių e, lygybės principas. Ačiū. Tak för det, fru Blinkovičiūtė. Dėkoju, ponė Blinkevičiūtė. Pereikime prie pageidaujančių kalbėti. Visų pirma, ponė Bauer. Ponė Bauer. Kalbės labai trumpai. Vakar vyko diskusijos užimtumo komitete. Ir gana aiškiai buvo įvardyta, kad pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo ateitis yra labai neaiški. Ypač kalbant apie žemdirbius ir žemės ūkio sektorių. juk kalbame apie mažiausiai 500 tūkstančių asmenų paveiktų globalizacijos. Tačiau ką galime padaryti, norėdami pagerinti situaciją tose sritise, kurias paminėjo gerbiama pranešėja. Mes juk iki galo dar net nežinome, kokie bus tie galutiniai globalizacijos padariniai. Todėl dabar turime susitelkti į pagrindinius aspektus, kuriuos jau dabar akivaizdžiai matome. kur jau yra jaučiamas globalizacijos poveikis. turime stengtis atliepti labiausiai stokojančių poreikiams, pasinaudodami šiuo fondu. Šio fondo tikslas nėra toks pat kaip ir Europos socialinio fondo tikslas. Šis fondas papildo socialinį fondą. Dėkui. Toliau ponia Konalison. O po to ponia Ovir. Dėkui. Kaip sakė ir ponia Bauer, vienas iš pagrindinių klausimų dabar kalbant apie globalizacijos fondą, tai ir yra ar įtraukti prie gavėjų žemdirbius ar ne. Ir iš tiesų diskusijos tarp Žemės ūkio ir užimtumo komitetų yra labai aktyvios ir aš tikiuosi, kad bus nuspręsta taip, kaip pageidauja užimtumo komitetas, bet negaliu garantuoti. Ir aš tikiuosi vis tik tai, kad arba žemdirbėjams bus numatyta atskira priemonė pagal bendrą žemės ūkio politiką, arba jie bus įtraukti į Europos globalizacijos fondą. Ir mes turėtume stengtis numatyti, kiek galima veiksmingesnį Europos globalizacijos fondo reglamentavimą ir manau to visi ir siekiame. Aš esu darbo grupėje svarstančioje Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo ir mes visą laiką prašydavome išskirti, pateikti informaciją pagal lyčių, pagal lytis, vyrus ir moteris. Ir nebūdavo lengva tokią informaciją gauti. Ir dėl to manau, kad tie pakeitimai yra be galo svarbus. Kiek moterų gavo paramą iš šio fondo. Šis skaičius išaugo, nors dar nepakankamai. Vienas iš pirmųjų įmonių, kurios nukentėjo nuo globalizacijos, buvo tos įmonės, kuriuose dirbo nemažai moterų. Ir tos įmonės, kuriuose vyrai dirbo, taip pat nukentėjo, bet dabar e, svarbu paramą skirti ir moteriams. Du pasiūlymus taip pat turėčiau. Pirmasis - įtraukti ir a, e, įmonių grandinės, jeigu bankrutuoja didelės įmonės. Pavyzdžiui, maitinimo arba valymo paslaugų įmonės. Arba e, įmonės, kurios įdarbina sekretorės, administratorės. Jeigu jos bankrutuoja, tuomet e, darbo netenka daug moterų. Dabar tokia tiekimo grandinė nėra įvardyta komisijos pasiūlyme ir manau, kad būtų naudinga ją įtraukti. Kitas pasiūlymas pamiršau dabar, koks jis buvo, bet pamatysite prie mano pakeitimų, esu jį vardysi. Dėkoju. Be abejo, pamatysime jūsų pakeitimus anksčiau ar vėliau. Pone Ovir. Po to pone Uber. Dėkui. Turiu trumpą komentarą. Atsiprašau, dėl savo balso šiek tiek užkimusi esu. Aišku, kad ateitis neaiški. Ir labai džiaugiuosi, kad šią temą svarstome dabar. Taip pat džiaugiuosi, kad lyčių aspektas buvo įtrauktas į dokumentą, kuriame yra kalbama apie piniginių lėšų panaudojimą. Tai tikrai yra labai sveikintina žinome, kad moteris yra pažeidžiamesnės. Ir krizės metu tai tik dar labiau pastebima. Moteris rūpinasi vaikais ir jos pirmosios turi pasitraukti iš darbo rinkos būtent dėl to, kad išeina prižiūrėti vaikų. Ir todėl pranešėjos pasiūlymai, manau, yra labai geri ir tikiuosi, kad ir kiti mūsų komiteto nariai pateiks dar savo pakeitimų. Labai gerai, kad kalbame apie šį aspektą tuo met, kai yra svarstomas paramos lėšų paskirstimas. Valstybėse narėse niekas nesikreipė dėl paramos iš Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo, nors ekonominė situacija juose yra tikrai sunki. Nežinau, koks galėtų būti čia receptas. Tačiau viena iš idėjų, vienas iš pasiūlymų galėtų būti pagalvoti, kaip šio fondo galimybės panaudoti konkretiems žmonėms, ne tik tai vyriausybėms bet kad šio fondu galėtų pasinaudoti ir konkrečios įmonės. Yra valstybių narių, kur nedarbas siekia 24 procentus, kitur jis siekia 10 procentų, bet įmonės tiesiog nežino, kaip kreiptis į Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą dėl paramos. Ypač turiu galvoje smulkės ir vidutinės įmonės. O tai labai dažnai yra įmonės, kuriuose dirba daug moterų. Tikiuosi, kad mūsų pasiūlymai bus visiems priimtini ir kad mūsų idėjoms bus pritarta plenarinėje sesijoje. Dėkui. Pone Konenson prisiminė, ką norėjo pasakyti, turbūt. Taip, dėkui. Aš manau, kad būtų naudinga įtraukti galimybę apmokėti vaiko priežiūrą iš EGF. Dabar yra, yra keletas atvejų, kai jau buvo tai padaryta, man atrodo, kad du tokie atvejai buvo, bet galima būtų konkrečiai įvardyti tokią galimybę. Dėkui. Ačiū. Toliau, ponia Uber. Dėkui, pirmininkė. Pirma, ką norėjau pasakyti. Iš esmės pritarėme pranešime įvardytoms mintims, bet norėčiau šiek tiek paaiškinti mūsų pasiūlymų kontekstą. Reikia suprasti, kokia yra tikrovė. Ir tai ne visada labai lengva. Ir kai jau supranti, pamatai tikrovę, jie pasirodo labai liūdinanti. Ir be abejo, tikslas šio pasiūlymo yra e, užtikrinti galimybės, o ne vien tik tai teikti kompensacijas, kai asmo jau yra nukentėjęs. norėjau tai vardinti. Kai kuriuose ES politikos rytise jaučiamas toks dviprasmiškumas, kad yra stengiamasi kompensuoti, atlyginti, bet nesuteikti galimybių. Ir mano šalyje panašiai yra. Mes gauname didelę paramą iš Europos institucijų ir Tarptautinio valiutos fondo, Ir vyriausybei yra teigiama, kad ji turi savo užimtumo politiką padaryti lankstesnę. Pavyzdžiui, kad ji būtų naudingesnė moterims, bet dažnai dėl to lankstumo moteris nukenčia, nes tampa lengviau jas atleisti iš darbo. Taigi vyriausybės yra raginamos keisti darbo teisę bet ne visada tai yra daroma moterims naudingu būdu. Ir kartais atsitinka taip, kai, mot, kai žmonės gali būti atleidžiami iš darbo, ne todėl, tai yra todėl, kad ne, atrodo nepakankamai lojalūs darbdaviui. O tai yra pernelyg abstrakti priežastis. Arba yra teigiama, kad žmogus nepakankamai prisitaikė prie savo darbovietės. Bet kągi tai reiškia? Ir tai, jeigu taip atsitinka, jeigu žmogus ar moteris yra atleidžiama iš darbo dėl tokių priežasčių, Europos institucijos tada jai numato kompensacijas. Na, aš pritariu pranešėjai dėl to, kad reikėtų įtraukti lyčių aspektą e, prie e, šio fondo, bet e, manau, kad nėra visiškai teisinga sakyti, kad e, prie, to, prie dabartinės situacijos priveda dabartinės politikos nuostatos. Dėkui. Iš komisijos daugiau niekas nenori kalbėti, taigi žodis teiksiu ponė Blinkevičiūtė. Ačiū pirmininkė ir ačiū visom kolegijom, kurios pasisakė šiuo klausimu, e, tiek poniai Bauer, tiek poniai Kornelizen, tiek e, Sirijovi ir poniai Zuber. E, iš tiesų, aš pilnai sutinku su jumis, kad iki šiol dar nėra aiškumo dėl globalizacijos fondo. Ir to e, aiškumo nėra dėl, tam tikrą prasme, dėl dviejų priežasčių labai nevienareikšmiškai yra sutiktas komisijos siūlymas būtent į šį fondą įtraukti žemės ūkį. Ir su tuo sutinku, kad matyt bus e, labai įvairūs sprendimai. Iš esmės diskusijose e, užimtumo ir socialinių reikalų komitete aš irgi buvau ir klausime buvau ir diskusijose ir iš tikrųjų formuojasi galbūt ir tokia nuomonė, kad e, jeigu žemės ūkėje dirbantys žmonės žemdirbiai nukentėjo dėl globalizacijos ar dėl krizės, jie turėtų teisę naudoti šito fondu, bet ar turi teisę naudotis išskirtiniam sąlygom, ar neturėtų būti tokios pat sąlygos, kaip ir kitiem darbuotojam. Taigi ir čia valstybių narių nuomonė irgi yra e, labai įvairi ir dar nemažai bus dėl to e, diskutuojama. Ir dar kitą momentą noriu akcentuoti, kad iš valstybių narių, kai kuriuose valstybėse narėse formuojasi ir tokia nuomonė, e, kad ar E, apskritai ir reikalingas atskiras globalizacijos fondas galbūt e, kaip ir čia e, sakė kažkas iš kalbėjusių ponia bauer man rodos kad tai yra kaip papildantis papildantis fondas papildančios lėšos prie europos socialinio fondo. tačiau aš noriu pasakyti vieną dalyką jeigu žiūrim iš mūsų komiteto kompetencijos. Man atrodo, kad tai jokių būdų netrukdo pateikti mums savo nuomonę lyčių lygybės aspektu, ar tai būtų sprendimas e, e, toks gimtų kad e, dėl žemės ūkio kad turi būti sakykime jis ar išeliminuotas iš šito fondo ar kitokiom sąlygom veikti bet tai visiškai netrukdo vertinti pateiktą dokumentą ir išsakyti savo nuomonę lyčių lygybės aspektu ir todėl manau kad mes tą iš tikrųjų turim pateikti tą dalyką. dabar dėl mm, E, ponios Kornelizan pasiūlymų. Aš manau, kad jie yra e, labai įdomus ir iš tikrųjų sutinku su jumis yra ir mano siūlymuose. Gal juos galim dar paryškinti, jeigu atrodo, kad nepakankama dėl e, informacijos pateikimo vertinant šią fondą pagal lytį sutinku su jumis kad ją gauti yra sudėtinga nebent tiesiogiai iš valstybių narių paprašai kad jie tos šalis, kurios naudojasi to fondu, galėtų e, pateikti ir pagal lyti duomenis. Nes kai kurie sektoriai daugiau moteriški yra. Pavyzdžiui, mano valstybė Lietuvoje iš tikrųjų bankrutavo e, na, tikrai dėl globalizacijos tekstilės sektorius, o tekstilės sektorių daugiausia dirba moteris ir jos, aišku, iš tikrųjų šiuo atveju nukentėjo. Uh, E, tačiau kartu ir statybos sektoriuje, jeigu vertint, ten dirba dėl krizės, dirba daugiau e, vyrai ir ten irgi, kaip sakant, jiem parama reikalinga. Šiuo atveju, kad ir vyram, ir moterim būtų užtikrinta ta parama iš globalizacijos fondo yra labai svarbu. Na ir dėl vaiko priežiūros e, mes turim pasižiūrėti vieną iš punktų, kur, kur, kur kalba apie, apie galimybę iš to fondo naudoti lėšas, kada ar moteris ar vyrai šiuo atveju atveju e, e, gautų lėšas dėl prižiūrint ar tai vaiką, kaip aš jau ir minėjau, ar Manau, kad čia mes dar turėtumėm panagrinėti, nebūtinai tik tai šiuo atveju turinčius mažamečius vaikus dar prižiūrint, bet, pavyzdžiui, neįgalius, neįgalius žmogus namuose arba e, senyvo amžiaus žmogus, tai irgi yra svarbu. Ir e, e, todėl tą galime įvertinti. E, dėl e, e, Siri Ovir siūlymų aš. E, tiesiog pritariu tam kad iš tikrųjų yra tokių atvejų kada e, valstybėse e, narėse dėl tam tikrų priežasčių, valstybės narės dėl tam tikrų priežasčių e, nesikreipia paramos į šitą fondą. Ir tai, ko gero, ta priežastis gali būti ta, kad na, nėra pakankamai informacijos. Iš vienos pusės iš tikrųjų įmonės tos informacijos, ko gero, nežino, bet čia jau būtų tam tikra prasme akmuo į valstybės sektorių, į ministerijas, į tam tikras institucijas, kurios už tai yra atsakingos kiekvienoje pačiai valstybei nariai, kad kaip galint daugiau paskleisti šitą informaciją ir pasakysiu atvirai iš patirties, na netingėti renkti dokumentų, nors ir daug biurokratijos, daug jų reikia parengti, bet žiūrėti galutinį tikslą, kad tai yra dar ir pagalba tiem žmonėm, kurie iš tikrųjų nukentėjo ir neteko darbo. Todėl manau, jeigu mes galėsim sustiprinti mūsų nuomoniai e, prieinamumą prie globalizacijos fondo, informuotumą, tai bus tikrai teigiamas teigiamas dalykas, ką sakė ir kolegė Syri. Na ir dėl ponios e, e, Zuber e, pasakymo. Ačiū už pritarimą dėl lyčių lygybės aspekto, tačiau aš pritarčiau tam, nežinau ar tiksliai tai būtų mūsų nuomonės apreptis, ką jūs minėjot dėl apskritai galimybių užtikrinimo ir dėl atleidimo motyvų darbuotojų, bet, bet kokiu atveju aš E, sutinku su jumis, kad e, tam tikra prasme Europos fondai, struktūriniai fondai, ar tai būtų socialinis fondas, ar tai būtų globalizacijos fondas, yra naudojami tada, kada jau žmogus neteko darbo. Ir nepakankamai mes e, na, užtikrinam, kaip jūs ir įvardino, tai galimybėm E, kad tas žmogus dar dirbdamas, jis iš tikrųjų būtų apsaugotas ta prasme, kad jam negrėstų nuolatinis pastovus atleidimas iš darbo, kad jis nesijaustų toks neužtikrintas, vadinasi, reikia investuoti kiekvieną kartą į jo kvalifikaciją, į darbuotojo kvalifikaciją, į prisitaikymą prie tų e, esamų labai greitų e, pokyčių, kad bet kuriuo atveju jis būtų tokios kvalifikacijos, kad nebūtų E, didelę traumą, finansinę, psichologinę, kaip beįvartintum, kada e, turėtų e, iš vieno darbo pereiti į kitą be skausmingų padarinių. Taigi tikrai labai dėkoju dėl visų pasiūlymų, aš manau, kad dirbsim kartu ir pateiksim atitinkamą nuomonę. Dar kartą noriu sakyti, nežiūrinti tai, kad šitas klausimas stringa ir ypač stringa dėl požiūrio į žemės ūkio įtraukimą. E, Tack för det så hemskt mycket, fru Blinkevičiūtė. Ačiū poniai Blinkevičiūtėj už pasisakymą. Įdomu tik tai, ar komisija neturėtų ko pridurti, nes atstovai komisijos yra. Prašom. Ačiū. Atsiprašau, šiek tiek susivėlinau, bet e, galvojau, kad vidudienį pradėsim diskusiją. Panas Liuna, esu padalinio vadovas, padalinio atsakingo kaip tik tai už Europos pristaikymo prie globalizacijos parinių fondą. Vakar tą patį klausimą diskutavome užimtumo ir e, tos priekybos komitete. Kaip Jūs e, minėjote, e, svarbu paminėti, kiek svarbus lyčių lygybės klausimas nes e, nuo fondo paramos priklauso labai E, didelis skaičius vyrų moterų ir žinoma viskas priklauso nuo sektoriaus, kuriam suteikiama parama. Pavyzdžiui, tekstilės sektoriui labai daug moterų dirba, o automobilių e, sektoriuje dirba daugiau vyrų. Žinoma, čia e, nedaromas skirtumas tarp vyrų ir moterų. Uh, Tačiau e, skirtumas yra, jei kalbėsim apie atskirus sektorius, e, kuriems suteikiama finansinė parama arba finansavimas. Mes norime padėti praradusiesiems darbus, kaip įmanoma greičiau susirasti naują darbą, turime turėti galimybę teikti paramą, jei valstybės narės to prašo, kaip pavyzdžiui asmuo prižiūri vaiką ar vyresnio amžiaus šeimos narę E, reikia teikti tą paramą, kad toks asmuo galėtų susirasti darbą, tad teiksime paramą toje srityje ir iš tiesų čia laisvės yra pakankamai, numatytos naujos priemonės šiem poreikiam tenkinti, e, reikia imtis veiksmų nacionalinių regioninių vietos lygmenim, Europos socialinis fondas taip pat ėmėsi iniciatyvų šią kryptim Ir tai tampa svarbu e, tais e, atvejais, kai asmuo atleidžiamas. Yra ir kitų sričių, kaip pavyzdžiui profesinis rengimas. Čia vėlgi numatytos pamatos, e, numatytos paramos lėšos siekiant išveikti atleidimo arba tarkim, kad pasiekmes būtų švelninamos. Yra numatytos lėšos ir socialiniam fonde. Taigi tie du fondai papildo vienas kitą. Uh, Vienas iš pagrindinių šio fondo aspektų yra tai, kad e, parama yra skiriama pritaikant ją konkrečiam asmeniui, kad būtų atsižvelgta į asmens konkrečius poreikius, į sunkumus, konkretaus asmens, kuris neteko darbo ir siekia susirasti naują darbą, labai dažnai fondas yra panaudojamas e, tiems asmenims remti, kuriems sunkiau susirasti darbą negu kitiems. Ir čia svarbus e, aspektas e, būtų suteikti galimybę jo pasinaudoti smulkiam vidutiniam verslui, pačioje pradžioje nelabai žinomas fondas buvo, nelabai buvo jo naudojamasi, bet po to buvo numatyta išlyga susijusi su krize, poreikės išaugo, apie fondą tapo plačiau žinoma ir pripažinta fondo pridėtinė vertė. Ir ypač turint galvoje, kad tas fondas gali papildyti kitus uh, nacionalinius ir europinius instrumentus. Aišku, yra e, šalių sudarančių blokuojančią mažumą ir jos prieštarauja tokio fondo panaudojimui, jos norėtų iš viso globalizacijos fondą panaikinti, tačiau vis dėlto ir jos teikia prašymus paramai gauti šito fondo ir tai tik tai rodo fondo pridėtinę vertę. Uh, kalbant apie visus finansinius instrumentus, nes tas fondas papildo juos. Naujasis reglamentas suteiks galimybių savarankiškai dirbantiem asmenėm, smulkiam vidutiniai verslui, laikiniems darbuotojams, dirbantiems pagal e, terminuotas, neterminuotas darbo sutartis. Taigi e, fondas e, parodės, kad nėra diskriminuojami asmenės e, pagal tai, pagal kokią formą jie, jie dirba, kokiam sektoriui dirba, kokia jų lytis. Visi, kas nukenčia nuo globalizacijos, priekybos susitarimų, krizės, uh, E, yra verti pagalbos ir jie bus e, visi remiami vienodai. Fondas grindžiama solidarumo principu. Jis, e, žinoma, nesikiša į visus restruktūrizavimo atvejus Europoje. Čia intervencija yra tik tai tam tikrais konkrečiais atvejais. remiantis e, solidarumo principu ir naudos gavėjai gali pasinaudoti tą pridėtinę fondo vertę. Aišku, nuo ekonominės krizės kai kurie sektoriai nukentėjo labiau negu kiti ir šio požiūrio solidarumas yra labai svarbus, norim pasinaudoti fondu. Dėkui. Ačiū ponui Levren. Na, žinoma, nenorime jūsų kaltinti, kad pavėlavote, nes labai greitai iš ryto aptarėme visus kitus klausimus. Ir šį klausimą pradėjome svarstyti kur kas anksčiau, negu jūs tikėjotės. Gal per nelyg efektyviai dirbome. Ar ponia Blinkevičiūtė turėtų klausimų komisijai? Ne? Gerai. Tuomet galime baigti svarstyti šitą darbo tvarkės klausimą. Gal tik e, pasakysiu, koks yra pakeitimo teikimo terminas. Tai yra balandžio 13, jo, jos vidudienis. Komitetas balsuos gegužės 30. Tieš, už, užimtumo komitetas balsuos birželio 21 dieną. Tai reiškia, kad dabar galima baigti svarstyti šitą klausimą. komitetas darbą tęs 4.30, bet prieš tai dar nuo 15 iki.